svarstymas parlamento baigtas ir baigta visa balsavimo sesija. Très bien. Pone Eikot, reikia baigti diskutuoti su kolega, kadangi dabar kaip tik tais jūs turėsite <laughs> pasisakyti, sako pirmininkė. Pono Aikot pranešimas. Aikaut pranešimas. Deja, kol kas netvyko komisaras. Ar atvyko? Ne, jis čia, jis čia salėje, tačiau dar neatsisėdęs į vietą. Euh, euh, Brangus kolegos, pabandysime pratesti diskusijas. Norėčiau paprašyti tų, kurie diskutuoja, kalbasi salėje, arba iš salės išeiti, arba susėsti į vietas. Taip pat paprašysiu salės tvarkdarių atlikti tą neįtin malonų, tačiau labai naudingą darbą. Allez, on va redevenir euh, sérieux, monsieur Aikot. Euh. Surimtėkime. Žodis ponui Eikauts jums ponė, žodis. Kadangi dabar diskutuosime apie naujų sunkiųjų transporto priemonių išmetamo CO2 kiekio standart, standartus. Jums kaip pranešėjui skiriu keturias minutės. Uh, uh, Ačiū, kad uh, kolegoms taip įdomus ir sunkvežimiai ir anglės dvideginis. Turėtų būti įdomu, nes paskutinis aplinkai skirtas teisės aktas, kurį tvirtame per šią kadenciją ir tai reiškia, kad kitai kadencijai mes paliekame puikų įdirbį. Na, taip galima teikti. Beje, pirmą kartą uh, kuo tikrai galime pasidžiaugti, ES nusprendė re reguliuoti sunkiųjų transporto priemonių CO2 išmetamus, išmetamas emisijas, kaip ir anksčiau e, svarstant panašius dokumentus buvo daug pasipriešinimų, kurį pavyko įveikti. Ačiū visiems kolegoms, šešėliniams pranešėjams. Ne visada sutarėme visais klausimais, bet galų gale turime dokumentą, kuriam visi gali pritarti. Dokumentas nepaprastai svarbus. Mes nustatome 25 metams CO2 normą, kuri yra 25 procentai, o tolesniam laikotarpiui 30 metų. Taigi mes siunčiame e, sunkvežimių gamintojams aišku signalą. Reikės jiems investuoti į naujasias technologijas. Taip pat mums pavyko uždaryti tas spragas dėl tų ypatingųjų ar superkreditų, kai buvo skiriamas e, tam tikras kreditas už nulinės emisijos e, transporto priemonės. Tai reiškia, kad nepakanka tobulinti vidaus degimo variklių, bet reikia investuoti ir į ateities naujasias technologijas. Tai gali būti nulinė e, emisija, tai gali būti anglė vandenilis, tai gali būti elektra. Tačiau tai yra kryptis, kurią reikia pasukti. Kova buvo sunki, ypač iš žaliųjų perspektyvos nu, būtume norėję didesnių tikslų, bet svarbiausia, kad gamintojai žino, ko tikėtis artimiausioje ir vidutinėje ateityje, žino, į ką investuoti ir tokiu būdu pasirūpins, kad žalėje transporto sektorius, mažėja ten CO2 emisijos ir jeigu mes paklausime žmonių, ar mūsų jie paklausė, koks svarbus sunkvežimių sektorius, 6 procentai nuo visų emisijų, o nuo mm, transporto sektorius 25 procentai. Taigi, taigi iš viso 6 procentai, nuo kelių transporto 25 procentai, taigi svarbu ir svarbus teisės aktas atitinkamai yra 22-aisiais numatyta pežiūros galimybė. Galiu Jums tikrai pažadėti, kad tuo metu į šiandienus, šiandien aptartus rytoj sutartus tikslus žiūrėsime, kaip į tikslą kad galime padaryti daugiau. Investicijos į nulinės emisijos automobilius bus atliktos, galų gale rinka gaus postumį ir Europoje bus sukurtos naujos darbo vietos, nes iki šiol Kalbant apie sunkesias transporto priemonės, tikrai nebuvo daroma pakankamai, reikėjo reglamentuoti Japoniją, Kanadą. JAV reglamentuoti pradėjo anksčiau nei mes. Mes dabar vėjamės ir pasirūpinimą, kad naujosios technologijos bus kūrimas Europoje, Europai. Tuo pat metu mažės CO2 emisijos transporto sektorėje, o tai tikrai svarbus tikslas, dėl ko visi sutarėme. Dar kartą norėčiau padėkoti visiems šešėliniams pranešėjams ir komisijai ir tarybos atstovams, kurių beje nėra, už glaudų bendradarbiavimą bei tikiuosi sėkmingo balsavimo rytoj. Dėkuoju. Dabar žodis komisijos nariui, ponui Kanietė. pane pirmininkė, gerbėjim parlamento nariai. Labai malonu šiandien dalyvauti šioje galtinėje diskusijoje dėl e, naujų sunkių transporto priemonių išmetamo CO2 kiekio standartų. Susitarimas, kurį pasiekė Europos parlamentas ir taryba, yra labai svarbus e, įtvirtinant e, naują sistemą klimatui klimato ir energetikos srityje. Norėčiau padėkoti abiejų institucijų darybininkams už puikią konstruktyvę bendradarbiavimo dvasę. Taip pat padėkoti pranešėjai ir šešėliniams pranešėjams už puikų rezultatą pasiektą per tokį trumpą laiką. Pasiūlymas yra ir subalansuotas, ir ambicingas. Europos sąjunga šiame sektoriuje turės uh, mažinti CO2 išmetalus iki 30 metų turės sumažinti 30 procentų. Taip pat uh, numatoma, numatoma nauja skatinimo sistema. Ir ši nauja skatinimo ir valdymo sistema užtikrins, kad uh, išmetalai bus mažinami realiai, ne tik tai popieriuje. Šitų teisės aktų realus poveikis pasireikš tuo, jog bus stiprinama klimato požiūrių neutrali ekonomika, išmetalai. Bus mažinami numatytus e, tikslus ir e, kelių transporto srityje Iki 30 metų jie bus sumažinti 44 e, procentais, o valstybės narės turės laikytis privalomo pobūdžio reikalavimų ir Paryžiaus susitarimo nuostatų. Tuo būdu jau e, nuo pat proceso pradžios bus daroma žymi pažanga ir 6 tūkstančiai įmonių dirbančių prekių pervežimo srityje galės prisidėti prie Europos ekonomikos modernizavimo. Tuo pačiu bus užtikrinama daugiau e, investicijų į švarias transporto priemonės ir inovuojančias transporto priemonės. Tai yra uh, Taip pat labai svarbus signalas automobilių gamybos sektoriui yra taip pat e, pabrėžtina, jog e, šios nuostatos turės teigiamą poveikį ekonomikos augimui Europos Sąjungoje. Norėčiau, kad balsuodami rytoj pasisakytumėte už šį pasiūlymą, kuris padės mums užtikrinti tinkamą perinimo laikotarpio procesą. Europos e, komisija užtikrins, kad būtų laikomasi CO2 išmetimo mažinimo tikslų. Dėkuoju, ponia Virkonen, transporto ir turizmo komiteto vardu. Vieną minutę. Ačiū, ponė pirmininkė. Norėčiau transporto komiteto vardu padėkoti visiems už puikų susitarimą. Pasiektas susitarimas atitinka transporto komiteto tikslus. Automobilių gamintojams teks iki 25 metų sumažinti emisijas 25 procentais, iki 30 30 procentų. Ambicingas, bet realistiškas tikslas. Svarbiausia, kad pirmą kartą sąjungoje nustatyti emisijų ribojimo standartai sunkiesiams, sunkiosiams transporto priemonėms. Aišku, iki šiol e, gamintojai turėjo paskatų kurti veiksmingesnius automobilius, nes labai daug gamybų, veiklos sąnaudų transporto sektorėje sudaro būtent kūras. O dabar mes pasirūpinsime, kad inovacijų sektorėje būtų dar daugiau. Labai svarbu, galvojant apie ateitį, sukurti tokius matavimo metodus, kurie būtų gerai taikomi. Reikia atsižvelgti viso ciklo metu išmestą energiją, technologijų neutralumas privalo būti užtikrintas, sausumos transporto sektorija yra daug potencialo mažinti emisijas ir nebūtina čia apsiriboti tik motorinėmis transporto priemonėmis. Ačiū frakcijų vardu pasisakys. Ponas Felner. Ačiū. Artėja kai kurių sunkių transporto priemonių gyvenimo ciklas per pabaigos ir mūsų darbai artėja prie pabaigos. Uh, Rytoj balsuodami mes patvirtinsime tikrai gerą teisės aktą, naudingą ir aplinkai. Paskutinį kartą pasisakau kaip parlamento narys. Labai ačiū Jums visiems už 15 nepakartuojamų metų. Ir aišku, pradėjau žilti čia dirbdamas, kai kurie iš Jūsų čia sėdinti salėje už tai yra atsakingi. Bet kuriuo atveju mano tikslas buvo atstovauti nusaikiai politiką ir Švediją EP kovoti už prekybą, kuri padėtų veikti skurdą, pastumėti Europą į priekį, stiprinti aplinkos apsaugą, kurti politiką, kurios centre yra žmogus, paskatinti mūsų pavyzdžių sekti kitas pasaulio dalis. Dirbau Švedijai ir Europai, nesutarėme visais klausimais ir gal aš nebuvau pats labiau, labiausiai nusaikiausias visais klausimais, bet kuriuo atveju bandžiau ginti mano rinkėjus ir kurti tokią Europą, kuria laisva ir bendruomeniška visiems. O visiems, kurie lieka parlamente, kurie bus mano įpėdiniai, nenu, pasakysiu, nenuvilkite Europos idėjos. Už ją verta kovoti. Dėkui. La parole est à monsieur Zoffoli pour deux minutes. Ponas Zoffoli, dvi minutės socialistų demokratų frakcija. Pane Zofolį, įsijungkite mikrofoną. Si sente? Sì. Si. Il e regolamento. Mūsų nagrinėjamas reglamentas turi e, spragų, tačiau mes jį remiame. Pirmą kartą e, Europoje po ištus metus trukusių diskusijų dėl CO2 išmetamo kiekio naujų sunkiųjų transporto priemonių, nes priemo, šių priemonių išmetalai sudaro 6 procentus visų transporto e, priemonių išmetalų. Ir šiame tekste taip pat yra nuostatų e, reglamentuojančių kūro vartojimą realiomis vairavimo sąlygomis. Tai skiriasi nuo duomenų, kurie numatomi laboratorijose. O tai yra būtina, kad išvengtume naujų dieselgeito skandalų. Šitie duomenys taip pat gali būti e, naudojami trečiųjų pusių, kad būtų atliekami nepriklausomi vertinimai. Taip pat e, E, yra vertinami išmetalai viso transporto priemonės naudojimo ciklo metu. Taip pat yra e, skatinamas švarių sunkiųjų e, transporto priemonių naudojimas, elektrinių ir kitų švarių technologijų naudojimo. Yra numatytos nuostat, paskatos tam, kad būtų daugiau vartojama elektrinių ir kitų švarių transporto priemonių. Devynės taip pat atsižvelgiama ir į e, kitus alternatyvius e, variantus, bei šiame pasiūlyme yra numatyta parama transporto sektoriaus darbuotojams. Tad be aplinkosauginių aspektų čia yra ir tam tikrų pažangių socialinių aspektų. Europa tuo būdu juda link naujo vystimosi modelio, kuris suderina pramonę su aplinkosauga. Dėkuoju, žodis ponui Demes Meker, ECR frakcijos vardu. Ačiū, ponė pirmininkė. Paskutinį kartą balsuojame plenarinėje sesijoje ir turime galimybę balsuoti už konkrečias priemonės kovojant su klimato kaita. Sunkiųjų transporto priemonės išmeta maždaug 6 procentus visų anglės dvideginio emisijų sąjungoje ir ketvirtadalį visų sausumos transporto priemonių emisijų. Tendencijos didėja, tas regima ir mano gimtojoje Flandrijoje. Mes norime įgyvendinti savo uh, tarptautinius klimato e, srities įsipareigojimus ir tai reiškia, kad reikia daugiau e, ekologiškų sunkvežimių, technologijų yra ir svarbu, kad jie būtų, jos būtų tobulinamos, reikia e, paskatinti, ieškoti naujų galimybių, mažinti emisijas, todėl mano partija NVA palaiko susitarimą, nors gal būtume turėję ir platesnį užmojį. Aišku, daugiau ekologiškumo reiškia ir geresnį orą, nes nuo oro taršos kenčia daugelis, miršta e, daug žmonių anksčiau laiko. Taigi mums reikia kartu galvoti ir apie e, galimybę sutaupyti daugiau kūro, laimės iš to tiek įmonės, tiek vartotojai. Galiausia konkurencija su trečiosiamis valstybėmis JAV ir Kinija čia stipriai stumėsi į priekį, negali Europą nuo jų atsilikti. Dėkui. Torvalds, Ponas Torvalds, dvi minutės jums Alda frakcijos vardu, prašau. Ačiū, ponė pirmininkė. iškart norėčiau padėkoti visiems, kurie dirbo prie šio teisės akto. Iš vienos pusės ponas Aikaut, iš kitos pusės kolega Fielner. Jis sakė, kad šiek tiek pražilo, tačiau pažvelkite į mane ar į komisarą. Tai reikštų, kad jam pasisekė daug labiau nei mums. Mūsų laukia sunkus iššūkiai susiskaldimas tarp gamintojų tikrai didelis, vieni gamintojai galės lengvai pasiekti tikslų, tačiau kitiems tai bus problematiška. Tai visą situaciją dar labiau apsunkina. O dar egzistuoja ir nulinių emisijų automobiliai. Ir jeigu emisija nulinė, bet elektra pagaminta nešvariai, tai ekologiškumo mažai tai nepadeda pasiekti užsibrieštų tikslų, mes juk apie tai ir vakar kalbėjome, mums reikia užtikrinti pakankamą investicijas į švarę elektrą, švarę elektros gamybos ateitį, taigi tieskime tiltus į ateitį, ieškokime naujų šaltinių, nebūtinai naudoti tik elektrą kaip kūrą ar dizelį kas egzistuoja šiandien. Ir dar vienas dalykas, apie ką kalbėjo Basas, reikės peržiūrėti netrukus šį teisės aktą, o tai reiškia, kad naujos kadencijos parlamentui, parlamento laukia įdomus darbai. Manau, kad mes pasirūpinome, jog būtų judama teisinga kryptimi, būtų pasiekti ambicingi užsibriežti tikslai, o komisijai reikės nenukrypti nuo kurso basas, aš bei kiti kurie ties darbus, turės pasirūpinti ir e, tuo, jog nesustotų mūsų e, sunkvežimis. Ponas Liubik, norim Jums užduoti klausimą pagal žydrosios kortelės procedūrą. Atsakysiu. Aišku, CO2 yra iššūkis ir mes turime galvoti apie visą e, ciklą gamybą, naudojimas. Ar jūs manote, kad mm, išmanios e, automobilių statymo sistemos ir protingas vairavimas galėtų prisidėti prie tikslų siekimo? Ašo, e, ačiū, tikrai labai įdomus klausimas. Sakyčiau, miestams gal labiausia reikia nebūtinai protingų mašinų, bet protingų vairuotojų. Mums reikia išmokyti būsimuosius vairuotojus ir dabar vairuojančiosius, kaip taupiai vairuoti, kaip pasinaudoti technologijomis. Reikia nebijoti naujų technologijų ir jomis naudotis. Tai yra būdas. Ačiū. Dabar guoja NGL vardu ponas Ek pusantros minutės. Ačiū ponė pirmininkė, kolegos tiek parlamentą, tiek komisiją, tiek tarybą dažnai kritikavau, kad sprendimai priimami galvojant daugiausia apie pramonę, apie e, žemės ūkio, didžias, didžiosius ūkius, nukenčia žmonės, tačiau norėčiau pasidžiaugti tuo, ką pasiekė panas Aukat su šešėliniais pranešėjais. Rytoj balsuosime dėl pirmojo reglamento, kuris sumažins sunkių transporto priemonių emisijas, nors įmonės labai aršiai priešinosi, ypač Vokietijos vyriausybė tą darė. Turime dokumentą, kuris eina toliau negu pradinis komisijos pasiūlymas. Taigi mūsų pranešimas svarbus indėlis į aplinkos apsaugą. Tačiau nepakankamas žingsnis. Dar liko daug darbų įvairiose sektoriuose. Šiandien pasisakau paskutinį kartą šiuose rūmose per kitą kadenciją. Nebebūsiu parlamento narys, todėl prašau jūsų, nepamirškite 13-osios, 13-ojo e, Lisabonų sutarties straipsnio ir galvokite apie milijardus gyvūnų, kurie mums yra auginami ir žudomi. Taigi, e, vadovaukite širdimi, neišjungkite sąžinės. Atėjo laikas keisti politiką, ne ūkio augimas, ne pilnas užimtumas turėtų būti aukščiausias es tikslas. Tačiau visų gyvųjų, gyvybės, visos gyvybės apsauga Europoje ir visoje žemėje. Ačiū Jums, kolegos, sėkmės bei sėkmingų sprendimų Jūsų tolesnėme politinėme darbe. Ačiū kolegai Ek. Jums mėlynoji kortelė. Ar atsakysite, ponė Lyze, prašom. Ačiū ponė Ek, linkiu Jums kuo didžiausios sėkmės ateityje, bet turiu Jums ir klausimą, iš kur Jūs ištraukėte tą informaciją, kad mes pasiekėme daugiau nei pradinis komisijos siūlymas. Aš sakyčiau, mes vos vos jį pasiekėme, o juk Vokietijos vyriausybė norėjo 15 ir 30 procentų Mes radome protingą sprendimą, tačiau jis neina toliau nei pradinis komisijos siūlymas. Ką aš norėjau pasakyti, kai kuriais klausimais per dėrybas pasiekėme tikslų, kurie eina tikrai toliau negu pradinis komisijos siūlymas, ypač už tai reikia būti dėkingiems kolegai Eichhout, kuris nagais ir dantimis kovojo už ambicingą ir gerą pranešimą. Jam už tai didžiulė padėka. Grazie mille, vielen dank. Adesso a nome del gruppo dei Verdi. Dėkuoju dabar e, žalių frakcijos vardu. Žodis poniai Dėlį dviejoms minutėms. Prašom, Karima. Mėly kolegos, šią savaitę mes e, priėmėme Greta Thunberg, kuri mums pasakė, veikite ir veikite dabar. E, jūs, tie, kurie priimate politinius sprendimus, turite užtikrinti normalų gyvenimą busimosioms kartoms, jeigu norime išsaugoti planetą ir savo savaitę, jeigu norime uh, sumažinti taršą, tai turime prisimti atsakomybę ir e, taip pat pareikalauti atitinkamos atsakomybės iš transporto sektorio, kaip ir iš kitų transportų. E, iš visų transporto priemonių sunkvežimis daro tik 5 procentus, tačiau iš kelių transporto iš metalų sunkvežimėms tenka 25 procentai iš metalų. Jeigu norime, kad vieną dieną būtų laikomasi COP25 įsipareigojimų tam, kad būtų kovojama su klimato kaita, kad būtų išsaugota planeta, tai e, turime e, tokią neligybę e, panaikinti ir turime žengti pirmą žingsnį mažindami CO2 15 procentų iki 25 2005 metų, 30-40 e, pirmą kartą Europoje bus mažinami CO2 išmetalai sunkiųjų transporto priemonių sektoriuje, pagerės oro kokybė, tai yra pergalė. Ta pergalė rodo, jog kuomet mes parlamento nariai išklausome mūsų piliečių pageidavimus ir ypač jaunų piliečių, E, žodžius dėl veiksmingos kovos su klimato kaita, tai tuomet iš tikrųjų reikalai pajuda ir tinkama linkme ir galime tuo didžiuotis. Tačiau, aišku, dar turime labai daug ką padaryti. Jeigu norime užtikrinti galimybę gyventi švariame ore busimosiams kartoms ir gyventi švarioje planetoje, tai e, visų pirma turime balsuoti už šį tekstą, nes balsuojant už šį tekstą balsuosime už kovą su klimato kaita. Dėkoju. Dabar ENE frakcijos vardu e, žodis kolegai Lančinį dviejoms minutėms. Dėkoju, ponė pirmininkė. Judumo sektorius, transporto sektorius yra esminės svarbos tiek e, ir valstybėms narėms, tiek e, ir ES ekonomikai. Dabar buvo atsižvelgta ir į e, šios sektoriaus darbuotojų interesus. Ir šiame tekste taip pat e, kalbama apie tai, kad e, bus siekiama neutralaus, neutralumo klimato požiūrių stadijos, tačiau čia yra labai daug nerealistinių dalykų. Čia taip pat kalbame apie įvairias alternatyvas ir nuo pat pradžios reikėjo numatyti tam tikrų technologijų rinkinius ir ilgesnius laikotarpius, kad sektoriai galėtų prisitaikyti. Kalbant apie sunkiųjų transporto priemonių sektorių ir ypač ilgais maršrutais važinėjančių transporto, sektorių, transporto priemonių sektorių Europa bus priklausoma nuo tokių valstybių kaip Kinija, kurios e, daugiausiai gamina e, akumuliatorių. Jeigu bus norime eiti prie elektrinių transporto priemonių, taip pat e, žiniasklaida jau kalba apie tai, jog atsiranda vis daugiau įkrovos stočių, tačiau e, elektra gaminama e, kartais šiluminėse elektrinėse. Vien tik tai e, Vokietijoje siūlomas priemonės galėtų pasireikšti e, iki 30 metų e, darbo vietų mažinimu nuo daugiau nei 30 tūkstančių iki galbūt 200 tūkstančių. Todėl mes, mūsų, mūsų nuomonė, siūlomas priemonės nėra racionalios ir tikslingos ir gali duoti priešingų rezultatų. Dėkoju. Dabar žodis e, kolegai Sošnėts. Vieną minutę. Visa laiką kartojama dokumentuose tam tikri netikri dalykai. Iš, cent... iš elektrinių kyla emisijos mums reikia veikti, mums reikia diskutuoti parlamente, jūs norite kai kuriuos dalykus apliboti, tačiau e, jeigu yra naujos technologijos, reikia žiūrėti, kaip prie jų pereiti ir mm, mažiau žiūrėti, kaip ten neatsakingai elgtis. Kolega Lyze, ačiū. Pone pirmininkė, svarbiausia, kad rytoj balsuodame už mažesnės emisijas sunkvežimių sektorija, kiekvienas sektorius privalo nešti savo indėlį, taigi bus geras sprendimas, tuo pat metu nemažiau svarbu, kad mes sugebėjome iš teksto išbraukti tikrai perteklinius žaliųjų ir socialistų reikalavimus. Ačiū Basui už nusaikumą. Jis pradžioje norėjo daug daugiau, bet galų gale sutiko su to, ko prašė EPP ir komisija. Ačiū kolegai Fielner už jo aktyvų dalyvavimą, svarstant ne tik šį, bet ir kitus klausimus, o naudodamasis proga noriu tarti nuoširdų ačiū komisarui Kanjentė. Jam teko iškesti daug pašaipų, daug kritikos. Net ir tie, kurie kadencijos pradžioje jūs kritikavo, pripažins, kad pasiekėme tikrai daug kovodami su klito, klimato kaita. Paskutinis dokumentas susijęs su aplinkos tema šioje kadencijoje ir galime įvertinti, kas padaryta. Tačiau darbai nesustoja, žvelgime į ateitį ir žiūrėkime ir į kitas transporto priemonės, kaip pasirūpinti, jog geležinkelių svarba išauktų. Aš būkštauju, kad geležinkeliai nesusilaukia tokio dėmesio kaip kitos transporto priemonės, kurios yra mažiau e, draugiškos aplinkai. Taigi darbai tęsiasi. Ačiū uždėmesi. E, e, kolega Lyze, kolega Sošnės norėtų Jums užduoti klausimą pagal mėlynosios kortelės procedūrą. Ar sutinkate? Ačiū. Kągi mes nuveikėme klimato naudai? Mes tiesiog stereotipai švaistomės, mes klimatui nieko nepadarėme. Tai jūs sakėte, kad yra priešingai. Na, aš nenorėjau reaguoti tas nesąmonės, kurios čia jūs skleidžiate, bet jeigu jau klausėte, tai pasakysiu. Mes pasieksime užsibrieštų klimato tikslų 30 metams, patvirtinsime tam tikslui paskutinį teisės aktą. Taip pat mes net ir viršysime užsibrieštus tikslus. Tai čia galės pavydėti visi kiti žemynai. Svarbu, kad Europa yra pavyzdys. Bet kuriuo atveju mes uh, pasirūpinėme, kad energetikai imli pramonė nedings iš Europos, ji kritikuojama, bet ji tai kartu yra naudinga. Taigi mes turime tikrai neblogą rezultatą. Ačiū. La parola ad onorevole Dalli per un minuto e trenta. Prego. Žodis e, Mirijai Dalį, pusantros minutės. Dėkoju. Visų pirma, norėčiau pasveikinti pranešėją Basekautą už atliktą darbą ir susitarimą. Žinau, kad tai nebuvo lengva ir labai teigiamas dalykas, kad e, mes parengėme dar vieną e, politinę sistemą e, leidžiančią mažinti CO2 išmetalų sunkiųjų transporto priemonių sektoriuje. Ir jeigu mes to nedarytume, jeigu būtų uh, E, įprastinė situacija, tai išmetalai tame sektoriuje dar e, e, labiau padidėtų. Mes pas, pakeitėme savo poziciją laikui bėgant ir dabar reikalavome privalomą pabudžio nuostatų, tai iš tikrųjų yra teigiamas dalykas. Aš norėčiau padėkoti uh, Damijano Dzofoli, socialistų šešėliniam pranešėjui už puikų bendradarbiavimą ir e, jo indėlį siekiant tinkamo kompromiso. Parlamentas čia pakėlė kartelę į reikiamą aukštį, kad e, tai dėrėtų su mūsų įsipareigojimais e, klimato srityje. Tuo būdu e, šis sektorius taps inovatyvesnis ir švaresnis, galvojant e, apie neutralumą stadiją klimato požiūriu. Aš manau, kad e, mūsų darbas iš tikrųjų buvo vaisingas ir laukiu tolesnių jo rezultatų. Dėkoju. Dabar žodis Revo Darlon Bonfua pusantros minutės. Dėkoju, ponė pirmininkė galų gale ES nustato prievolę mažinti CO2 kiekį išskiriamą sunkiųjų transporto priemonių. Aš buvau atsakinga už šį klausimą ir gyniau dar ambicingesnius klausimus, tačiau valstybės narės, valst, Vokietija ir kitos, kurias įtakoja ir pramonė ir kiti, e, labai mažino skaičius. Man dėl to labai gaila. E, tuo tarpu, kai e, transporto srityje CO2 išmetalai vis augo. Aš e, norėčiau, kad viskas būtų mažinama ir kad e, įstatymai tobulinami bei nustatomi palankesni skaičiai, nepaisant to, kad kai kurios valstybės nenorėjo, vis tik tais rezultatas yra visai neblogas. Tai yra e, puikia pradžia kovojant su oro tarša ir užsitikrinant klimato e, įvairius e, klimato kaitos iškeltus tikslus, kuriuos reikia įgyvendinti, kad e, naujos ateinančios kartos gyventų e, sveikiau ir geriau. E, Aš didžiuojuosi, kad mano paskutinė plen, e, kalba plenarinėme posėdėje būtent yra šią temą. Dėkoju dabar spontaniniai pasisakymai. Cominciando dall'onorevole. E, kom, e, spontaniniai pasisakymai ir pirmiausia suteikiu žodį. Saja. labai svarbi tema, labai svarbu, kad būtų mažinamos emisijos CO2. Sveikinu visus, kurie dirbo su šiuo klausimu bei su kitais, kurie yra nukreipti į Paryžiaus e, tikslų įgyvendinimą. Emisijas mažinti reikia. E, parlamente, mano frakcijoje EPP mes e, laikėmės sąžinės mums e, diktuojamų principų. Reikia prisiminti, kad žmogus, žmogaus veikla planetai kelia neigiamų padarinių. Prisiminkime, kad E, visuomenėje, ypatingai jaunimo tarpe, mokslininkų skleidžiama žinia susilaukia didžiulio dėmesio. Mes e, dažnai nepakankamai darome žalioms technologijoms, e, laimiai vaikai pasako mums, ką reikia iš tikrųjų daryti. Kalbant apie mūsų darbo tvarkę kovos su klimato kaita srityje šios kadencijos metu, tai aš labai džiaugiuosi, kad mes padarėme pažangos ir norėčiau pasveikinti komisijos narį Kanietę, kuris um, dėjo daug pastangų ir Paryžiaus um, konferencijos įsipareigojimų srityje. Taip pat dėkoju ir ponui Ekautui. Uh, Aš manau, kad šitos klausimus iš tikrųjų jau laikas buvo spręsti, mažinti išmetalus, nes, e, pavyzdžiui, aš e, važiuoju automobiliu iš Strasburgo į Frankfurtą ir matau pakeliui labai daug sunkvežimių, sunkiųjų transporto priemonių. Aišku, nes uh, Suprantame, kad transporto priemonių nemažės keliuose, tačiau mes turime labiau taupyti energiją, mažinti išmetalus. Ir mes nesam galbūt tokie ambicingi, kaip norėtume, tačiau tai gera pradžia. Turime veikti laipsniškai. Puikiai atliktas darbas. Dėkoju visiems už jį. Dėkoju, baigiame spontaniškus pasisakymus ir dabar e, suteikiu žodį Arijas Kanietė komisijos vardu. Prašome. Dėkoju, ponė pirmininkė. Dėkoju parlamento nariams už šią diskusiją ir norėčiau atsakyti į pateiktą klausimą. Jį pateikė ponas Sošnets. Jisai e, klausė, ką šis e, parlamentas nuveikė kovos e, su klimato kaita srityje. Ir ką ES nuveikia toje srityje? Iki 20 metų mes e, numatėme ambicingus e, tikslus 17 metais. E, mūsų BVP e, išaugo išaugo ir parlamentas per penkerius metus pateikė teisėkuros pasiūlymą labai svarbių klimato ir energetikos srityje. Aš neatsimenu per visą savo gyvenimą, ar esu matęs kitą tokį intensyvaus darbo laikotarpį, kuomet būtų parengta tiek teisėkuros pasiūlymų. Norėčiau padėkoti E, kolegoms Valijan, Levyja, e, e, ponui Ekautui ir kitiems kolegoms. Jisai man apsunkino gyvenimą, ponas Ekaut, beje, kuomet aš pristačiau pasiūlymą dėl atsinaujinančių energijos šaltinių. Bet, kaip sakiau, labai daug teisėkuros aktų yra priimta ir tai leis mums sumažinti iki 30 metų 25 procentais išmetalus, o 50 e, metais 60 procentų. Vienas iš e, svarbiausių dalykų yra e, politinė parama šitiems pasiūlymams. Energetikos pakete 80 procentų palaikymas buvo 80 procentų, energetikos srityje virš e, 70 e, procentų. Tad e, taip nėra toks jau dažnas dalykas Europos parlamente. Mes dėrėjomės, ginčiamės kartais, tačiau iš tikrųjų nuveikėme puikų darbą. Aš uh, Daugiau nei 300 valandų praleidau trišaliuose dialoguose. Tačiau labai džiaugiuosi, kad mūsų darbo rezultatai yra tokie geri ir labai džiaugiuosi, kad parlamentų nariai buvo tokie aktyvūs ir ambicingi. Būtent ir kad būdavo ambicingesni negu komisija. Ir tai yra labai gerai. ir e, per ateinančius e, metus bus pasistumėta dar labiau į priekį ir e, parlamentas, aišku, turi siekti dar ambicingesnių tikslų, tačiau praeitą savaitę buvo atliktas tyrimas, kuris rodo, jog 77 procentai rinkėjų mano, jo klimato atšilimas yra e, rimta problema ir šitas aspektas bus labai svarbus per rinkimus į Europos parlamentą. Aš manau, kad per tuos rinkimus klimato klausimai bus vieni iš svarbiausių ir aš manau, kad visi mes turime padaryti du dalykus. Visų pirma, mes turime Europos piliečiams paaiškinti, ką mes nuveikėme per penkerius pastaruosius metus ir taip pat turime pasakyti, ką nuveiksime per ateinančius penkerius metus. metus ir to būdu mes patrauksime dar daugiau piliečių į savo pusę ir kitoje kadencijoje mes užbaigsime šį paketą ir aš manau, kad dirbdami kartu mes iš tikrųjų pasieksime, kad ES iki 50 metų būtų ekonomikos lyderė ir pasiektų neutralumo stadiją klimato požiūriu. Dėkoju. Dabar žodis e, pranešėjai Bas Eikaut. Dėkoju, ponė pirmininkė. Kadangi mes visi pradėjome visiems dėkoti, tai ir aš prisijungsiu komisariu Kanietėje už visą atliktą darbą. Aišku, buvo ginčių ir ginčiojomės ne vieną valandą, tačiau visada vyko geras dialogas, gal ir turėjome skirtingas nuomonės, bet gerbėme vienas kitą. Tai yra būdas judėti į priekį. Jūs esate visiškai teisus. E, klimato labai, energetikos rytyje, judumo rytyje nuveikėme daug darbų. Iš kitos pusės dar liko nemažiau. Reikia klimato požiūrių neutralios ekonomikos, reikia judėti į priekį ir vakar girdėjome labai aštrius žodžius, kodėlgi tą reikia daryti kuo greičiau ir šie rinkimai bus taip pat ir politika bei sprendimai dėl klimato kaitos. Kolega Lyzė, jūs dar esate salėje, ačiū, kad grįžote, nes galiu jums atsakyti, e, kur galėjo būti parlamentas ambicingas, atsimgesnis, 30 30 metai jau teisiškai saistantis tikslas, anksčiau taip nebuvo, po to uždarėme keletą spragų, tai yra tų, tuos ypatinguosius kri, kreditus, mes pakeitėme viską nulinė emisijos automobiliais ir trečia, padidinome e, registruotų automobilių e, atitikti ir užtikriname, kad tai, kas ant popieriaus, bus ir keliuose. Žinote, po dizelgeito, kaip tai aštru, taigi daug techninių pokyčių, peržiūros nuostata ir taip toliau ir panašiai. Naudos daug, tačiau šis skiriau 3, tai aiškus signalas investuotojams ir gamintojams, kad ateitis priklauso nuliniams ir mažateršiams e, automobiliams ir nieko kito mes nenorime. Tai yra didelis patobulinamas lyginant su pradiniu pasiūlymu. Privalėjau Jums atsakyti, o dabar ačiū. Visiems žiūrėsime, ką galėsime daryti ateityje, ypač jungtinėse tautose, artėjant rugsėjui. Aš net nebejoju, kad ES ten padidins savo nacionalinį įsipareigojimą ir matau, kad e, komisaras linksite. Taigi e, reikia melstis ir tikėtis, kad nepasikeistų viskas per ateinančius porą mėnesių. Diskusija baigta, balsuojama bus rytoj. Šito klausimu. Dabar e, pono Gžib pranešimas dėl skatinimo naudoti netaršias ir efektyvę energiją vartojančias kelių transporto priemonės. Iš karto šuteikiu, suteikiu žodį pranešėjui ponui Gžib. Brangus kolegos, šiandieną dirbame su direktyve ir norime paremti e, švarius automobilius, kodėl mums reikalinga ši direktyva, e, kokie motyvai e, verčia tą pasakyti. Kai kas sako, kad du trečdaliai e, padaro, pagaminamos taršos, kaip tik tais atsitinka dėl transporto. Mes aišku galime sukurti geresnius automobilius, geresnius autobusus, tačiau yra ir kitų e, iš metalų E, Europos Sąjunga dabar duoda naują impulsą, e, kad e, technika vystytųsi atitinkama linkme. Čia mes užsibrėžėme labai ambicingus tikslus ir žiūri, turime žiūrėti, kad tie tikslai būtų iš tiesų įgyvendinami. Dėl to labai svarbu, kad direktyva būtų remiama, atitinkamai pakoreguojamas ES biudžetas ir skatinamas tokių transporto priemonių pirkimas. Mes atsižvelgiame į įvairių valstybių narių galimybės, bes, tikėkime, kad tie tikslai bus pasiekti ir kad visos valstybės sieks tų tikslų kad e, nemanau, kad bus pasiekta 100 procentų pirkimo būtent tokių transporto priemonių, kadangi e, tam tikras skaičius išliks ir e, tradicinių priemonių, priemonių, transporto priemonių, e, kita vertus hybridinės transporto priemonės yra irgi labai neblogai, tai yra tokia pereinamoji grandis. E, e, ir galų gale geresniam lankstumui pasiekti, tai yra taip pat labai neblogas dalykas. Dėkoju poniai komisariai už uh, paramą um, Na, o kalbant apie tuos automobilius, tai labiausiai E, ko gero svarbu atkreipti dėmesį į auto, autobusus, nes būtent autobusai yra pagrindinis dalykas, į ką nukreipta ši direktyva. Svarbiausia yra vystyti naujas technologijas, kad nauji netaršus automobiliai ir transporto priemonės būtų konkurencingi tiek Europoje, tiek ir visame pasaulyje. Tai yra labai svarbu ir Europai, ir daug toliau už jos ribų. Tikėkime, kad e, bio degalai taip pat bus e, atitinkamai panaudojami ir kad e, nauja sukūriama technika padės tų degalų sudeginti mažiau. E, įvairios baterijos tobulėja, technologijos tobulėja, tačiau technologijų tobulėjimas taip pat kelia iššūkių, nes juk baterijos e, irgi e, kenkia aplinkai. Tad reikia, kaip galima geriau subalansuoti tą baterijų gamybą ir stengtis gaminti tokias baterijas, e, kurios tarnautų kaip galima ilgiau ir kurias būtų galima perdirbti E, kad būtų tose baterijose naudojama kaip galima mažiau retų medžiagų, brangių medžiagų e, ir kad tos medžiagos būtų kaip galima mažiau, mažiau taršios. E, žodžiu, siekime, kad tos baterijos būtų kaip galima švaresnės. Kaip tik Europos sąjungas tengiasi e, Mm, vis, vis, visos, vis, visoje savo pramonėje išplėsti naują gamybos rūšį. E, labai ačiū visiems kolegoms. Aišku, buvo sunku, tačiau e, susitarti pavyko, pavyko pasiekti visai neblogą kompromisą. Dėkui E, Rumunijai kaip pirmininkaujančiai valstybei ir e, dėkui visiems. Komisarė. Dabar žodis komisijos narė Violetai Bulč. Dėkuoju, ponė pirmininkė, gerbiami parlamento nariai. Komisija sveikina galimybę aptarti pono Gžybo pranešimą. Komisijos vardu norėčiau padėkoti. E, pranešėjų šešėliniams pranešėjams už puikiai atliktą darbą, ne tik tai šituo klausimu, bet ir e, kitais klausimais. E, bendradarbiavimas buvo iš tikrųjų puikus, labai konstruktyvus. Taip pat e, dėkoju visoms trims teisėkuros procese dalyvausiams institucijoms. Švarus judumo paketas, viešasis sektorius Tai vaidina labai svarbu vaidmenį e, siekiant mažanglio, beanglio transporto. Ir ypač viešosiuose pirkimuose, e, kurie sudaro 70 procentų visos rinkos. Siekiant įtvirtinti toje rinkoje švarias transporto priemonės, ši direktyva e, įgalina mus žengti labai svarbu žingsnį nulinių emisijų link trišaliuose dialoguose. Vasario 11 dieną buvo pasiektas e, susitarimas dėl e, reikalavimo ir kitų aspektų. E, ambicijų lygmuo iš tikrųjų yra, yra labai priimtinas ir pagrindiniai tikslai gali būti pasiekti, nesukeliant didesnės administracinės naštos Peržiūrėjus šią direktyvą bus įtvirtintas e, naujas švarių transporto priemonių apibrėžimas ir numatyti specifiniai tikslai nulinių emisijų autobusams. Aš e, tikiu, kad tas e, susitarimas, kuris buvo pasiektas per trišalius dialogus, numato labai rimtas privalomo pobūdžio priemonės ir labai ambicingas E, priemonės. Aišku, valstybės narės turės taip pat imtis priemonių savo e, ruoštų, kad nebūtų papildomos naštos, administracinės naštos viešosiams struktūrams. Aš galiu paminėti Amsterdamą, Berliną, Paryžių, Barceloną, Ljubljaną, Müncheną, e, be kitų šie miestai e, laisvanoriškai prisijėmė įsipareigojimus, kurie yra net griežtesni negu tai, ko reikalauja direktyva ir mes padėsime kitiems miestams sekti šituo pavyzdžiu. Ši peržiūra taip pat e, išplės direktyvos taikymo sritį, kad būtų apimti viešieji pirkimai ir e, jų sąsajos su e, leasingu ar e,